Micro, please. Η συμφωνία που ετοιμάζουν κυβέρνηση και Ačiū, pirmininkė. Vyriausybės ir kreditorių pasiūlymai, kurie yra pateikti vadovų tarybai, e, taip pat reikalauja taikyti labai griežtas, taikytas priem, griežtas taupimo priemonės E, Graikijoje. Graikija sakė, kad e, imsis privatizacijos, kad e, imsis draudimo sistemos, didins draudimo įmokas, tačiau visa tai reiškia, kad nukentės piliečių pajamos. Graikijos vyriausybė tiesiog ragina uh, E, gyventojų nesibaiminti ir teigia, kad tik tai kapitalistai siekia juos nuskurdinti. Memorandumas, memorandumo sakoma, bus atsisakyta ir tiesiog manoma, kad bus pasiektas proveržis su Europos kapitalo atstovais komisijos vicepirmininkas Timmermans, o po to kalina Lukaševica. Aš norėčiau jūs informuoti, kad Indijos e, parlamento delegacija yra atvyko, ji yra e, lankytojų tribūnoje ir noriu pasveikinti šią delegaciją plojimais. guidata dall'onorevole presidente Delok eh, Sabah, Srimati Sumitra Mahajan. La... Jai vadovauja ponas Sabah, Sumitra Rajan. Ši delegacija susitiko eh, šiandien su mūsų parlamento pirmininku, siekdama stiprinti ryšius tarp eh, mūsų parlamentų. Indijos parlamentas įkurtas Kadangi esame pasirašę strateginę bendradarbiavimo sutartį 2004 metais, mūsų ryšių su Indija delegacija taip pat keletą kartų uh,